Tęsime posėdį, ponios ir ponai, man pranešė, kad per, tretai, per trečiąjį balsavimo turą įvyko e, konfliktas prie balsavimo urnų. Vienas balsuotojas atsisakė pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Balsų skaičiuotojai vienbalsiai nusprendė tą balsą paskelbti negaliojančių. Prašau jūsų visų per paskutinį balsavimo turą visiems su jumi turėti tapatybę patvirtinusius dokumentus ir e, prireikus juos parodyti balsų skaičiuotojams. Dabar paskelbsiu trečiojo balsavimo turo rezultatus. 719 balsavo, negaliojančių biletinių 29, galiojančių biletinių 690 atitinkamai absoliuti dauguma ar e, reiškia siekia 346 balsus. Pane Forenca 45 balsai, ponė Lambert gavo 53, ponas Pitela 199 balsus. Ponas Rebega gavo 44. Ponas Stevens gavo 58 balsus, ponas Tajanis 291 balsą. Kadangi nei vienas iš kandidatų nesurinko absoliučios atiduotų balsų daugumos, vyks ketvirtasis balsavimo turas pagal darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnio pirmąją dalį. Ketvirtame balsavimo ture gali dalyvauti tik tie du kandidatai, kurie per trečiąjį turą surinko daugiausiai balsų. Abecėlės tvarka, tie kandidatai yra parlamento narys Pitela ir parlamento narys Tajanis. Dabar skelbiu posėdžio pertrauką iki 20 valandos ir ketvirtasis balsavimo turas vyks 20 valandą. Labai ačiū.